arba 7 dienomis Belgijos institucijos man pranešė, kad ponė Lyvė Vyrink nuo gegužės 4 dienos pakeis poną Debakerį, noriu pasveikinti naują kolegę ir jai priminti, kad pagal nustatytas mūsų darbo tvarkos taisy gali dalyvauti Europos parlamento ir jo institucijų visose posėdžiuose ir veikloje kaip pilna teisė narė Markus Precil nuo gegužės pirmosios dienos prisijungė prie ENF frakcijos. Aldi frakcija man pateikė prašymus pakeisti jo